suprasite, jog be Vengrija pirmininkaujantį ES šią temą laiko vieną iš svarbiausių. Tad tikimės jūsų bendradarbiavimo ir paramos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pirmininkaujantį Vengriją mes tikime e, tęs puikias Belgijos pirmininkavimo tradicijas. Šiuo mes baigiame savo diskusijas. Visiems linkiu gero vakaro ir primenu, kad kitas posėdys vyks rytoj ketvirtadienį nuo 9 val. ryto. Paskui po pietų jis prasidės 15 val. Šios dienos darbus baigėme, o rytdienos darbo tvarkę galite rasti Europos parlamento e, svetainėje internete. Ačiū.